Señor presidente. Señorías, vamos a iniciar el voto. Ponios ir ponai, pradėkime balsuoti. Jeigu malonėtumėte visi susėsti. Prieš pradedant balsavimus turiu Jums liūdną pranešimą. 2012 lapkričio 24 dieną gaisre žuvo 112 žmonių. E, tas gaisras įvyko Bangladešo sostinėje Dakoje. E, aprangos e, fabrike, nes toje gamykloje nebuvo pakankamai išėjimų ir e, visur buvo degių medžiagų. Po šio įvykio tūkstančiai žmonių dakoje išėjo gatves, jie reikalauja papildomų apsaugos priemonių, Laidotuvėse aukų dalyvavo šimtas tūkstančių žmonių ir Europos parlamentas negali nematyti tos blogos padėties Bangladeše, kuriame veikia 4000 tekstilės e, fabrikų ir juose dirbantiems neužtikrinamos deramos e, darbo, tinkamos darbo sąlygos, e, darbo saugos reikalavimo nesilaikoma daugiausiai tekstilės gaminių eksportuojama Junktinės valstijas iš Bangladešo, todėl mes manome, kad būtina toliau stebėti padėtį ir siekti pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, įtraukiant atitinkamas nuostatas į, būsinu, į būsimus prekybos susitarimus. Užuot svaršiu šį klausimą skubos tvarka, kaip buvo numatyta šią savaitę, pastarį ketvirtadienį pirmininkų suiga nusprendė sausio mėnesį surenkti visapušką diskusiją, išklausyti tarybos komisijos pareiškimų. Europos parlamento vardu, jūsų visų vardu noriu pareikšti nukentėjusių artimiesiams e, savo užuojautą, mūsų sužeistiesiems linkiu kuo greičiau pasveikti. Dar vienas pirmininko pranešimas yra susijęs su 2012 lapšio 22 dienos pirmininkų suėgos posėdžių, kuriuo metu buvo pritarta rekomendacijai įsteigti, tiksliau pratesti specialiojo komiteto kovai su organizuotomis kosmų korupcija ir pinigų plovimu šio komiteto įgaliojimai turėjo baigtis 13 metų kovo 31 dieną ir buvo pagal 184 straipsnio nuostatas nuspręsta pratesti veikimo įgaliojimus iki 2013 rugsėjo 30 dienos, jeigu niekas neprieštarauja, tuomet pritarėme įgaliojimų pratesimui iki kitų metų rugsėjo 30 dienos. Paskutinis pranešimas. Ponai Tavariš žodis. Pone pirmininkė, aš noriu pasisakyti.